bet pasitikėjimą ES institucijomis. Keliuose pakeitimuose kolegos visiškai teisingai paragino Europos parlamentą vaidinti svarbesnį vaidmenį, aktyvesnį vaidmenį visame vertinimo procese. Pone Makovei, baronienė Latford ir ponas Kirkhop pateikė pakeitimus kuriuose kalbama apie du papildomus vertinimo kriterijus. Tai yra, tai yra valdžios atstovų ir institucijų savarankiškumas ir antras elementas yra kova su korupcija ir organizuotų nusikalstumumu. Aš iš esmės prituriu kolegoms Tačiau norėčiau jūsų paklausti, ar mums iš tikrųjų reikia papildyti jau dabar esamus šiandieno erdvės vertinimo kriterijus. Man atrodo, to, kad papildomų kriterijų mums tikrai nereikia. Gali būti, kad šios kriterijus galima bus pildyti kiek vėliau, Galbūt galbūt galima būtų kaip nors kitaip keisti esamus e, jau kriterijus, nekeičiant dabar galiojančio aky. Taigi aš siūlyčiau kartu su kolegomis pasvarstyti, kaip galima būtų atsižvelgti jų pasiūlymus, nekeičiant iš esmės tų teisės aktų, kuriais yra reglame, reguliuojama šiandieno erdvė. Ir mes visi kartu galime parengti pakeitimus. Ir šiuose pakeitimuose galima būtų paminėti, jog šiandieno erdvės vertinimo kriterijai gali būti papildyti. Pane Mokavė taip pat pateikė pakeitimą, kuriame kalbama apie Europolo vaidmenį. Man atrodo, jog vertinant riziką, iš tikrųjų svarbu būtų atsižvelgti į tai, apie ką kalba ponia Makovei. Ir galima būtų pakeisti pranešimo formuluotės taip, kad galima būtų pabrėžti, jog būtina yra kovoti su priekyba ginklais ir narkotikais. Pone Braninės Latvart nėra šioje salėje, tai gal Renata Weber galėtų ją perduoti, tai ką dabar pasakysiu. Aš pritariu Junktinės karalystės ir Airijos pozicijai ir manau, jog šioms šalims galima leisti dalyvauti Šengeno erdvėje dalinai. Ponios Marinesku pakeitimai man ne, nekelia problemų. Kingos Goms pakeitimams taip pat pritariu. Toliau EPP frakcijos pateikti pakeitimai. Dar reikėtų pasvarstyti apie tai, kam galima būtų juose pritarti. Ponas Lamrinydis taip pat pakeitė pakeitimų. Ir, ponė Prinkė, gal aš galėčiau per jūs kreiptis į ponę Lopes Agijar ir prašyti, kad jis kreiptųsi į parlamento teisinę tarnybą, prašydamas išsakyti nuomonę dėl taikomo teisinio pagrindo, kadangi šiuo metu iškilo konfliktas tarp komisijos ir parlamento teisinių tarnybų. Komisijos, pavyzdžiui, teisininkai teigia, kad jų siūlomas e, teisinis pagrindas yra teisingas ir aš suprantu jų argumentus, tačiau kartu Yra ir kitų argumentų. Yra tokių, kurie remiasi tarybos teisininkų nuomonė ir siūlo taikyti kitokį teisinį pagrindą. Taigi būtų labai įdomu sužinoti, ką apie tai mano Europos parlamento teisininkai. Ir tuomet mes galėtume nuspręsti, ar mums labiau tinka komisijos teisininkų ar tarybos teisininkų nuomonė. Dėkuoju. Uh, Ačiū, Karlas. Atrodo, kad uh, esame dar šiek tiek daugiau klausimų, kuriuos reikia išsiaiškinti. Dabar suteiksiu žodį poniai Gusar, pirmininkaujančios valstybės atstovai po to komisijai. Ačiū. sorry, Mrs. President, I have no translation in Portuguese. Atsiprašau, ponė pirmininkė, nėra veršimo į portugalų kalbą. Uh, I'm being, I'm being told by the Portuguese uh, uh, translation they the have no... They have... Ar yra veršimo į kitas kalbas? Okay. I, it, it's solved. Thank you so much. Gerai, viskas įspręsta. Remélem, hogy a probléma elhárult. Köszönöm szépen elnök asszonynak a szót. Tehát az elnök... Atrodo, kad techninės problemos buvo išspręstas. Ačiū pirmininkė, norėčiau tarybos vardu informuoti parlamentą apie aktualią padėtį. Šis klausimas, ši tema labai svarbi. Šengeno teisino įvertinimas ir Šengeno režimo veiksmingumo didinimas. Svarbus klausimai. Vengrija per savo pirmininkavimą teikė šiems klausimams pirmenybę, pritariu ponui Koelio, kuris teigia, kad reikia taikyti veiksmingesnės priemonės ir sankcijas tų valstybių atžvilgių, kurios netinkamai taiko Šengeno teisyną. Komisija turi atlikti rimtesnį, svarbesnį vaidmenį, niekas to taryboje neneigia. Mes norime, kad būtų taikomos taip pat geresnės procedūros, siekiant pašalinti esamus trūkumus. Siekiame, kad būtų tolygiau pasiskirstama darbais tarp tarybos ir e, valstybių narių bei komisijos. Norėčiau patikinti komiteto narius, kad e, nepaisant to, e, jog teisinio pagrindo pasirinkimas turės įtakos pasirinktai procedūrai, taryba bet kokio atveju, nesvarbu, koks bus pasirinktas teisinis pagrindas, sieks, kad parlamentas šiame procese dalyvautų. Taryboje dauguma valstybių narių pritarint e, tarybos teisės tarnybai ir jos pateiktam Šengeno e, teisino vertinimui mano, kad e, teisinių pagrindų nėra visiškai, visiškai visapuškai laikomasi ir e, pirmininkaujantį Vengriją pritarė šiai teisės tarnybos nuomonį. Pirmininkaujantį šalis mano, kad neverta tęsti šios diskusijos, nes galutinis rezultatas didžiąją dalimi priklausys nuo e, politinių diskusijų pačioje taryboje dėl Schengeno režimo ateities ir tolesnių, tolesnių žingsnių reikėtų imtis po to, kai baigsis politinės diskusijos. Akivaizdu, kad e, reikia sustiprinti vertinimo sistemą tai būsimi žingsniai priklausys nuo mūsų priimamų strateginių sprendimų. Ačiū. Komisijos vardu Monika Moshanar. Ačiū. Daug įdomių idėjų buvo pristatyta pakeitimuose. Norėčiau pagal atskiras pakeitimų kategorijas jas į tuos pasiūlymus ir idėjas sureaguoti. Yra techninio pobūdžio pakeitimų, tačiau taip pat e, pateikti pakeitimai, pagal kuriuos e, labiau įtraukiamas iš šį procesą valstybės narės, pasitelkiant daugiau ekspertų dėl ES institucijų įtraukimo buvo paminėtas Europolas ir pasiūlyme yra atitinkamos idėjos pateikiamos. Tačiau reikia taip pat atsižvelgti į įvairių agentūrų įgaliojimus, EDPS įgaliojimus. Taigi galėčiau smulkiau papasakoti, kokiuose srityse galime tikėtis įvairių agentūrų paramos. Kai kurie pakeitimai susiję su papildomu Europos parlamento įtraukimu ir e, taip atspindimi komisijos ketinimai užtikrinti didesnį skaidrumą. Tačiau nesu tikra, ar visi norėtumėte gauti, pavyzdžiui, atsakymus į e, klausimynus arba informaciją apie tai, kaip yra įgyvendinami veiksmų planai, kadangi e, kiekvieną dieną jūs šių klausimų nesvarstote ir nesu tikra, kad norėtumėte tą daryti. Buvo iškelti klausimai dėl politinių gairių ir mes atitinkamą informaciją jums siūsime. Dėl sankcijų taikymo norim priminti gegužės ketvirtą patvirtintą komisijos komunikatą dėl galimybės e, vykdyti pasienio patikrą išimtiniais atvejais ir atitinkama informacija, atitinkamas gairės jums atsiūsime. Panas Koelio minėjo, kad nereikėtų taikyti arba nustatyti dviejopų standartų. Turėtume per pirmą kadencijos pusę e, apsispręsti dėl reglamento taikymo, e, tačiau klausimai susiję su būsimąją plėtra, taip pat su pasienio kontrolė turėtų būti dar išsameu svarstami. Noriu pritarti pono Koelio komentarams dėl to, kad reikėtų uh, apdairiai vertinti, uh, apdairiai apsispręsti, ką turėtume vertinti ir turėtume vertinti Šengeno teisino taikymą. Čia turėtume labai aiškiai pasirinkti kriterijus ir gairės, todėl dėl taikymos ryties aš tikiuosi, kad diskusijos vyks platesnių mastų dėl e, Junktinės karalystės ir Airijos e, prisijungimo prie Šengeno erdvės arba Šengeno teisino taikymo šiuose valstybėse. E, tai noriu tik pabrėžti, kad dėl teisinio pagrindo jos anksčiau neprisijungė, tačiau mm, manau, kad vis tiek šios dvi valstybės neturėtų išvengti, jeigu galiu taip įsireikšti, e, Šengeno teisino pritaikymo vertinimo. Ačiū. Pirmininkė, pradedame dabar diskusijas. Savo sąraše turiu penkis kolegas, kurie norėtų kalbėti, ponės Enčių, Ždanoka, Weber, Nedelčiava ir Makovei.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 šią pranešimo analizę. Manau, kad dauguma pakeitimų, kurie buvo pateikti, sustiprina Šengeno vertinimo mechanizmą ir jo taikymo pobūdį. Manau, kad būtina užtikrinti skaidrumą ir įtraukti parlamentą į visus vertinimo etapus, tai yra vienas iš svarbiausių aspektų, manau, kad atitinkami pakeitimai leistų pasiekti čia pakankamai didelės pažangos. Taip pat manau, kad e, dėl skaidrumo užtikrinimo visi turėtume sutarti, laikytis vieningos nuomonės. Kalbant apie agentūrų veiklą, jų skaičių, manau, kad Frontex, Europolas ir kitos institucijos turėtų būti paragintos dalyvauti faktų nustatymo arba ins, e, patikros misijose. Anksčiau kartu su kitais komiteto nariais, pono Koelio, esu sukaupęs atitinkamos patirties Bulgarijoje ir Rumunijoje, lankydamasis Remdamasi šią patirtimį galiu teikti, kad parlamento narių dalyvavimas tokios inspekcijose yra vienareikšmiškai naudingas. Dėl rizikos įvertinimo manau, kad geriausia būtų teikti, kad tą e, analizę turėtų vykdyti tik Frontex, tačiau ją ja, vykdydamas e, Frontexas turėtų atsižvelgti kitų agentūrų patirtį ir rekomendacijas, turiuomenė pagrindinių teisų apsaugos agentūrą, domenų e, apsaugos e, instituciją, ombudsmeną. Kitų agentūrų dalyvavimas, manau, kad galėtų nešti netgi šiek tiek samyšio. Dėl papildomų vertinimo kriterijų, manau, kad valstybės narės pasitikė viena kita. Tai yra būtina prielaida, kad galėtų tinkamai funkcionuoti Šengeno erdvė, tačiau jeigu bus patvirtinti papildomi vertinimo kriterijai, tai galėtų taip pat įnešti papildomo samyšio, nes būtų sudėtingiau kovoti su organizuotų nusikalstamų korupciją ir kitais reiškiniais. Galima, aišku, būtų įtraukti papildomus kriterijus, tačiau e, siūlomos formuluotės manęs netenkina. Tie kriterijai arba priemonės turėtų būti suformuluotos labai griežtai ir aiškiai objektyviai efektyviai bei skaidriai. Pokalbiuose su Karlosu atkreipiau dėmesį į tai, kad tose e, dokumento vietose, kur kalbame apie Bulgariją ir Rumuniją, yra taikomi dviejopi standartai. Aš pageidaučiau čia tartis dėl tam tikro kompromiso ir ne teikti nuorodų į šias dvi šalis dėl prioritetų. Aš jiems pritariu. pritaikančias priemonės būtų galima į keblę padėtį patekusiams valstybėms padėti, jeigu padėtis nepasikeistų, tuomet būtų galima pradėti taikyti ir numatytas sankcijas atskirų valstybių atžvilgių. Dėl vidaus pasienio kontrolių reikėtų nustatyti tiksliau kartu su pranešėju aplinkybės, pagal kurias būtų galima arba kuriuoms susiklošys būtų galima e, imti taikyti vidaus pasienio kontrolę. O e, dėl sankcijų tai reikėtų stengtis įvengti, nes tai galėtų skelti grėsmę šiandieną teisynui. E, pone pirmininkė. Oi. And... Štanuoka. Kalbant apie darbą su taryba ir parlamento teises dalyvauti sprendimų prieimimo procese, labai svarbu dėl šio pranešimo pasakyti, kad remiame pranešėjo mintis, tai yra labai svarbu. Mes sutinkame, kad turi būti nusatytos tokios pačios įvertinimo procedūros tiek prieš įstojimą, tiek įstojus į Schengeno zoną. Taip pat reikia stipriau akcentuoti domino apsaugos taisyklės. Be abejo, mes remiame ir techninius pakeitimus, čia kalbama būtų apie komitologijos naujasias taisyklės. Dabar kalbant apie kitus pakeitimus, mes galėtumėm paremti daugumą iš jų, tačiau mums reikia dar tolesnių paaiškinimų vertinimu. Visų pirma, pirmas klausimas būtų, kas turėtų uh, dalyvauti a, apsilankimus vietose, kuomet apie juos nepaskelbta, kuomet yra siekiama patikrinti, a, kokia yra situacija prie sienos, kokia yra pasinio kontrolė. Ar tai būtų komisijos ekspertai, ar tai būtų taip pat ir valstybinarių ekspertai, kurie vyktų. Be abejo, reikia įtraukti valstybės narės taip pat, kadangi šiandieno zona yra paremta tarpusavio pasitikėjimu. Tačiau kaip galima tokiu pat metu užtikrinti ir tokių apsilankimų rengiamų tokių vizitų konfidencialumą, kad iš tikrųjų būtų jie efektyvus. Antras klausimas. Dėl tų kriterijų, kurie nėra visiškai susiję vien su Šengeno aky, kaip kad pavyzdžiui organizuoto nusikalstamumo, korupcijos lygis, to, kitos nuostatos, kaip tai būtų įtraukta į vertinimą. ne vien tik tai turint omenyje stojimą į Šengeno zoną. Turint omenyje, kokios patirties sukopėme su Bulgarija ir Rumunija, kai kurios valstybės būtent de facto yra užsiminusios apie tokius kriterijus, nors teisinio pagrindo jokio nėra. Mes visiškai suprantame, jog būkštavimai yra pagrysti tų valstybių narių dėl situacijos prie išorės sienų, tačiau visų pirma, mums reikia aiškių prognozuojamų mechanizmų, pagal kurios būtų galima numatyti, kokie tie kriterijai bus. Trečias dalykas. Jeigu būtų iš naujo įveda, įvedama kontrolė prie sienos e, dėl šengeno taisyklių nesilaikymo ar kriti, nu, nu, jei nustatytų kriterijų nesilaikymo, tai irgi mums reikia labai skaidrios ir prognozuojamos sistemos. Dėl kokių problemų, pavyzdžiui, būtų iš naujo vėl įvedamas patikrinimas prie sienos, kokiai trūkmei, kokiu mastu būtų tie patikrinimai prie sienos vėl įvedami kokia būtų procedūra vėl įvesti patikrinimus prie sienos, pagal kokią tvarką taip pat būtų ir pato panaikintas tas e, naujai įvestas patikrinimas prie sienos. Na ir paskutinis dalykas, čia jau būtų labiau pareiškimas, o ne klausimas. Žaliųjų e, grupėje galvojame, kad tik reali grėsmė galėtų paskatinti e, įvesti patikrinimus prie sienos kaip jau paskutinio šiaudo priemonė. Tai būtų ne vien hipotetiška grėsmė, bet reali grėsmė. Ir mes galvojame, kad pavyzdžiui, migrantų skaičius ar prieglopšio prašytojų skaičius tikrai nėra grėsmė ar e, priešingai negu, pavyzdžiui, korumpuoti politikai ar pasienio pareigūnai, kurie ignoruoja šengeno akį. Aš norėčiau kad artimiausia ateityje pranešėjas galėtų pateikti kompromisinių pakeitimų, kuriuose būtų atsižvelgta ir į mūsų būkštavimus ir būtų pateikti reikiami paaiškinimai. Taigi mes dabar lauksime tolesnio sėkmingo bendarbiavimo, kad uh, galėtumėm tvirtai paremti jūsų mandatą tolesniems dėryboms su e, taryba. Ačiū, ponė Išdanokai, ponė Renata Weber. Um, are... Ačiū. Pirmininkė, mūsų šešėlinė pranešėja Sara Latford negalėjo dalyvauti posėdėje, kadangi būtinai turėjo grįžti į Londoną. Taigi tarsiu keletą žodžių jos vardu, bet taip pat ir nuo savęs. Manau, kad dabar yra toks momentas, kuris yra labai įdomus. Kinų patarlė sako, kad gerai gyventi įdomiais laikais, bet kartais tie laikai gali būti pernelyg įdomus. Ir iš tikrųjų, šiandienos zonos prasme mes tikrai gyvename tokiais laikais. Labai džiaugiuosi, kad Karlos Koelio yra mūsų šešėlinis praneš, yra mūsų pranešėjas, aš tikrai galiu pasitikėti juo ir manau, kad turėdami jį kaip pranešėją mes žengėme reikiamų kelių. Labai svarbu taip pat pasirūpinti, jog išsaugotumėm šiandieną. Tai yra toks ypatingas tokia ypatinga ES įgytis, kur yra tokia svarbi ES piliečiams ir verslui. Taigi neturėtumėm padaryti šiandieną pernelik sudėtingo, pridėdami į tokių dalykų, kurie tiesiog praskiestų visą šiandieno galę, kuri yra sukaupta iki šiol. Tad tuo vertinimo mechanizmu, ką mes norime pasiekti, būtent yra tai, kad mes norime judėti į priekį taip, kad būtų išsaugota tas, kas jau yra pasiekta su šengenu nenorime jokių kitokių mechanizmų ir tikrai tikiuosi, kad komisija nepasiūlys nieko tokiai naujo. Mes parlamente dirbame dabar su tuo įvertinimo mechanizmu, bet taip pat ir dirbame su rezultatų lentelė dėl šiandien ir manau, kad to turi pakakti. Turime tomis priemonėmis ir apriepti visą tai, kas turi būti apriepta. Dabar dėl pakeitimų, kuriuos pateikė daug kolegų. Čia aš asmeniškai pasisakyčiau ne Saros vardu, nes yra pateikusi pakeitimo. Aš manau, kad mm, derantis dėl kompromisinių pakeitimų, gal galėtumėt kažkaip tai išlaikyti jos pakeitimo esmę pakeitimo dėl kovos su korupcija ir teismų tikrinimo mechanizmo, kažkiek tai galbūt pakoreguoti tą pakeitimą, bet išlaikyti jo esmę, nenurodant konkrečių valstybių, tai būtų gal nesažininga. Aš manau, galima būtų išlaikyti esmę siūloma pakeitimo. Ir kitas dalykas dabar, kaip mes vertintumėm Visai lė pakeitimų yra pateikti tam, kad būtų galima įtraukti į kitas ES institucijas, visų pirma, Europolą. Čia problema, man atrodo, būtų yra tokia, o kaip mes ketiname tas institucijas įtraukti? Mūsų nuomonė, pirminis komisijos tekstas, kad komisija gali pakviesti Frontex, Europolą, Eurojustą ir kitas reikalingas europinės institucijas ar tarnybas, kad jos paskirtų atitinkamus atstovus, kurie dalyvautų kaip stebėtojai e, tų vizitų metu laikantis nustatytų mandatų. Man atrodo, kad tokio teksto ir užtenka. Mums nereikia papildomų mechanizmų, nes tai tik tai dar labiau biurokratizuos visą vertinimo mechanizmą. O ko mes norime iš tikrųjų? Mes norime, kad būtų efektyvus, bet paprastas mechanizmas, kurį būtų galima įdėkti ir o, kuris aiškiai leistų parodyti, kad mes darome tai, kas reikalinga, jog Šengeno susitarimas būtų dar efektyvesnis nei buvo iki šiol. Toliau, kalbant apie kitus pakeitimus, be abejo, dar susitiksime ir, ir dėlėsimės ar pranešėjų. Ačiū, Renatai. Karlas, matote, visi pritarėme Renatai, kad atlikote puikų darbą dėl Šengeno. Pane Nedelčiava.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 ir diskusijos šio klausimu tikrai yra labai svarbios ir aktualios, nes kalbame apie judėjimo laisvę po Europos Sąjungą ir pranešime yra parodytas mūsų ryštas siekti būtent tų tikslų ir nepasiduoti um, įtakai, nesugr... ne, nežengti žingsnio atgal, kai na, kalba būtent apie judėjimo laisvę po Europos Sąjungą. Labai svarbu, kad Europos parlamentas būtų vienas iš garantų užtikrinančių didesnį skaidrumą e, mūsų piliečiams. Pagalba valstybėms narėms, kurios susiduria su didžiuliais sunkumais e, įgyvenant Šengeno akį, yra labai svarbi. Ji leistų valstybėms valstybėms narėms dalyvaujančios Schengeno sutarimo įgyvendinime įvykdyti visus įpareigojimus iki galo. Taigi aš norėjau atkreipti jūsų dėmesį tokius pagrindinius elementus. Aš manau, kad labai e, svarbus yra, yra ir, ir geras pono Kaelio pranešimas dėl vizitų ir patikrinimo prieš, per ir po to kiekviena valstybė narė privalo laikytis tų pačių standartų ir turi būti jį traktuojama taip pat kaip ir kitos valstybės. Pat patikros vietoje turi būti nešališkos ir vienodai atliekamos visų valstybių atveju. Rizikos įvertinimas turi būti realus. Negalima leistis į kažkokias hipotezės. Tai yra svarbiausias elementas, kuris užtikrintų šio e, šengeno mechanizmo legitimumą. E, patikrinimų metu kompetitingų institucijų dalyvavimas, kaip kiti kolegos ir sakė, turi būti labai, griežtai, labai aiškiai apibrieštas. Tai yra turi būti aiškus sąrašas e, institucijų, kurios gali dalyvauti, Frontexas, Europolas, Eurojustas ir taip toliau, kurios būtų kompetitingos toje srityje ir galėtų paskirti atitinkamus ekspertus. Turi būti jų mandatas labai aiškiai apibrieštas. Tokiu būdu būtų galima išvengti bet kokio darbo dubliavimosi. Uh, Ir bet kokių kažkokių tai papildomų sąlygų kėlimų, kėlimo, e, kad tokios sąlygos nebūtų iškeltos kažkokiai vienai ar kitai individualiai valstybei. manau, kad visą tai, kas bus daroma po tų patikrinimų, taip pat turi būti koordinuojama tarp valstybių narių. Tai reikia galvoti apie visų valstybių bendrą darbą ir valstybių narių e, veiksmų planai, e, galvojant apie visas priemonės prie sienos, sienos kontrolės priemonės, turi būti koordinuojami ir derinami. Ir aš dar norėčiau iškelti klausimą dėl 87 pakeitimo, kur kalbama apie sankcijas ir galimybę vėl įvesti e, pasienio kontrolę, dalinę ar visišką kalbant apie vidaus sienas. Aš norėčiau paprašyti pranešėjo paaiškinti, ką tai reikštų dalinė pasienio kontrolė prie e, ES vidaus sienų. Kokios būtų tos ypatingos aplinkybės, dėl kurių pagristai būtų galima įvesti tokią dalinę kontrolę. Taip pat gal, galvočiau apie maksimalų šešių e, mėnesių laikotarpį, kiek būtų galima įvesti tokį e, pasienio kontrolės mechanizmą, kad jis nebūtų ilgesnis kaip šeši mėnesiai, kaip būtų galima užtikrinti tai. Dėkuoju, ponė Makovei. Ir dėkuoju Karlasui už šį pranešimą. Aš kalbėsiu labai trumpai. Aš pateikiau kelis pakeitimus. Ir viename iš jų kalbama apie kovą su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Ir manau, kad tai turėtų būti, šie dalykai turėtų būti taip pat įvertinti, kai yra vertinama tai, kaip yra taikomas šiandieno akį. Mes visi žinome, kad tarpusavio pasitikėjimas e, yra dalykas, e, kuris sudaro ES ir šiandieno erdvėjas pagrindą. Antra, pasitikėjimas ir e, sažiningumas yra dalykai, kurie tarpusavį susiję. Aš galėsiu pasitikėti kitos šalies pareigūnais tik tuomet, jei žinosiu, jog jie nėra e, e, korumpuoti. Ir aš nenoriu minėti jokių šalių, noriu minėti ir savo šalies. Mes žinome, kad tam tikrose šalyse, vėlgi jų neminėsiu, mes visi žinome, apie kurias šalies kalbame, korupcijos lygis yra gana aukštas. Toliau, aš esu įsitikinusi, kad tai, ką sakau, atspindi ne vien Rumunijos gyventojų nuomonę, bet ir visų Europos piliečių poziciją. Pozicija, jog reikia vengti korupcijos šiandieno erdvėje. Dar vienas dalykas. Praeitą savaitę komisija e, patvirtino sprendimą ir komunikatą dėl kovos su korupcija. Ir pirmą kartą ES lygmenių yra kuriama kovos su korupcija e, politika. Tai reiškia, kad yra pripažįstama, jo korupcija yra visos ES problema. Ir jei pažvelgsite į šį kovos su korupcija komunikatą, pamatysite, jog korupcija ES per metus kainuoja maždaug 120 milijardų eurų per metus. Nepamirškime, kad Dar ir keturi iš penkių Europos piliečių mano, jo korupcija vis dar yra labai rimta problema Europos Sąjungoje. Ir toliau. Korupcija yra ir sutartyje apibriešta kaip e, labai svarbus nusikaltimas. Ir sutartyje reikalavome taip pat, kad ES imtųsi veiksmų skirtų kovai su korupcija. Aš taip pat pateikiau ir pakeitimą skirtą konstitucijos dalies e, pirmam punktui. Jame kalbu apie tai, kad e, tarpusio pasitikėjimas yra šengeno erdvės e, pagrindas ir kad turi būti stiprinamas bendradarbiavim, teisinis bendradarbiavimas, policijos pareigūnų bendradarbiavimas. Ir Taip pat manau, kad reikia nepamiršti ir e, tarptautinių nusikaltimų, kurie yra apibriežti 83 straipsnėje. Благодаря, госпожо председател. Аз искам, може би, изненадващо за някои колеги да припомня. Ponas Ilčiavas, dėkoju, ponė pirmininkė. Įdėmi klausiausi kolegų pasisakymų. Ir Aš galiu Jums priminti, kas vyko Albanijoje, kai buvo siūloma panaikinti vizas Albanijos piliečiams. Jūs tikriausiai prisiminate, kad tuomet buvo baiminamasi, kad visi Albanijos gyventojai persikels Europos Sąjungą. Tačiau iš tikrųjų taip neįvyko. Ir migrantų iš Albanijos susilaukime neįtin daug. Mes visi esame Europoje. Visi esame Europoje. Europos ekonominis augimas yra gan e, stabilus. Ir Europos gyventojai visiškai be jokio reikalo bijojo, jog albanai atvyks ir sugriaus jų gerovę. Ir norim priminti, kad ši baimė, ši panika kyla gan dažnai. Mes galime sveikinti poną Koelio, parengus puikų pranešimą. Mes taip pat galėtume jį paraginti toliau ginti sveiką protą Šengeno erdvėje, kadangi mums tikrai nereikia, kad dar kiltų uh, baimė, dar viena baimės ir panikos banga. Kai, ypač kai uh, e, šiandieno erdvė uh, stos Bulgarija ir Rumunija. Komisija, Eurojustas, Europolas yra organizacijos, kurios be abejo galėtų tinkamai atlikti vertinimą tinkamą, visapusišką įvertinimą. Ir šios įvertinimus galima būtų atlikti bet kada, bet kokioje vietoje. Tai tikrai padėtų mums e, užtikrinti pasitikėjimą tokių patikrinimų rezultatais. Tai, ko žmonės bijo, kai kalbama apie Bulgariją ir Rumuniją, iš tikrųjų visiškai neparemta jokiais faktais. Pavyzdžiui, vienas e, Jodosios jūros e, uostamestis buvo paskelbtas kaip uostas, per kurį patenka e, į Europos teritoriją daugybę narkotikų. Tačiau kas dėl to yra kaltas? Kokiais argumentais tai yra pagrysta? Niekas nežino, tačiau vis tiek panika jau yra pasieta. Ir todėl mūsų visus reikia informuoti labai išsamei. Ir reikia nepamiršti, jog apie šengeno erdvę reikia kalbėti labai atsargiai. Labai dažnai yra rengiami pranešimai, ataskaitos. Ir Frontexas rengia ataskaitas labai profesionales, labai techninės. Ir nėra sudėtinga iš tikrųjų pastebėti, jog dažnai už tų pranešimų ir ataskaitų, už visų techninių terminų slepiasi nusistatymas prieš tam tikras šalis. Europolas e, lankėsi Bulgarijoje ne vieną kartą, E, yra atliekamas įvertinimas, po to yra keičiamasi dovanomis. Ir po to, kai vyksta ministrų susitikimai, tuomet mes išgirstame labai daug kritikos ir dažnai nustembame, nes nelabai suprantame, kodėl ekspertai nieko mums nesakė, kai lankėsi pas mus. Taigi turime būti labai būdrus ir negalime toleruoti jokių nusistatymų prieš atskiras valstybės narės. Dėkoju ir paskutinis kalbėtojas ponas Marinėsku ir po to suteiksiu žodį pranešėjai. Dėkoju. Šiandieno erdvėje neturi jokio mechanizmo, kuris būtų taikomas šaliai, kuri netaiko šiandieno akyje. Ir aš manau, kad tai yra šengeno sistemos silpnoji vieta. Yra panaikinamos. E, yra panaikinama sienų kontrolė, o po to kalbam apie tai, jog ji bū, gali būti atnaujinta. Ir mums reikia bendrijos lygmenių taikomo mechanizmo, kuris leistų atnaujinti sienų kontrolę. Ir šis mechanizmas galėtų būti naudojamas tik tai kaip kraštutinė priemonė, pačiu blogiausiu atveju. Jie pati valstybė narė nebepajėgė susitvarkyti su iškilusiomis problemomis per pusmetį nuo to, kai jos buvo aptiktos. Sienos kontrolės atnauinimas yra dalykas, dėl kurio turi būti priimtas sprendimas tarybos lygmenių, dalyvaujant valstybės narės ekspertams bei Europos parlamento atstovams. Na ir be abejo, nepamirškime, jog ir komisija taip pat gali suvaidinti svarbu vaidmenį šiame darbe. Reikia numatyti ir finansinę pagalbą toms šalims, uh, kurių, prie kurių sienų bus atnaujinta kontrolė. Ir reikia tai numatyti uh, konkrečiai tai šio mechanizmo taikymo priemonės uh, šiandien akį. Um. Ačiū pirmininkė. Buvo pabrėžtas svarbiausios problemos - skaidrumas. Uh, geresnis parlamento dalyvavimas duomenų apsauga. Manau, kad e, su šiomis pastabomis turėtume sutikti. Tačiau svarbu pabrėžti, kad visi, visi mūsų išeities taškas yra tas pats. Mūsų išeities taškas buvo išsiaiškinti ir pripažinti, kad dabartinė Schengeno vertinimo, Schengeno mechanizmo vertinimo sistema neveikia tinkamai. Nes e, kiekviena valstybė narė e, vykdant įvertinimą e, jos padėties bandė išsisukinėti ir siekė lengvatų remdamasi kitų valstybių narių pavyzdžių. Išskyrus e, valstybėse kandidatėse nebuvo sistemingai vertinamas Šengeno mechanizmo taikymas. Taigi mes visi sutarėme, kad dviejopų standartų taikyti neturėtume, neturėtume taikyti vienokios įvertinimo sistemos valstybėms narėms ir kitokios šalies, šalims kandidatėms. Todėl mums reikia europinės sistemos, kūruojančios procesus Europos komisijai. Kai kurie kolegos minėjo tarpusavio pasitikėjimą. Tuose vertinimo komandose turėtų dalyvauti valstybių narių ekspertai. Taigi tinkamiausia sistema būtų rėmimasis europinių požiūrių įtraukiant valstybių narių ekspertus. Jeigu sugebėsime tokią sistemą sukurti, tuomet vertinimo mechanizmas bus tinkamas. Kai kurie kolegos minėjo naujus kriterijus. Jau anksčiau sakiau, kad e, pritariu būkštavimams susijusiams su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Galbūt šiuose vertinimo ataskaitose sugebėsime pasiekti kad juose būtų informacija apie organizuotą nusikalstamumą ir korupciją. Tačiau teisinio pobūdžio tekstuose mes negalime siekti daugiau, nes neturime tam teisinio pagrindo. Taip pat turime nepamiršti, kad uh, pasirinkę kitą teisinį pagrindą galėtume išplėsti Šengeno teisino taikymo sritį. Ir pritariu tiems kolegoms, kurie siūlo išplėsti taikymo sritį, tačiau šiuo metu to daryti negalime, galime tik tai patikti nuorodą į organizuotą nusikalstumą ir korupciją. Kalbėdami apie dabartinio Šengeno teisino taikymo sritį. Ir jau kai kuriuose srityse mes e, pastebime korupcijos e, atveju. Manau, kad uh, Šiuose srityse galima pasiremti Monikos Makovės, Aros Latford ir Timothy Kirko pasiūlymais. Čia turėtume ieškoti kompromisų, žinodami, kad turime žengti du žingsnius. Pirmiausia, įtraukti nuorodas apie korupciją ir organizuotą nusikalstamumą į teisės aktų tekstus ir turime išplėsti Šengino teisyną kitame dokumento tekste pasiūlydami naujus kriterijus. Marija. Kai kalbu apie dalinės patikras, aš turiu omenyje, kad ne, ne visas valstybių narių uh, E, ne visus pasienio perėjimo punktus turime tikrinti. Tačiau tik tai <clears throat> tam tikrą pasienio atkarpą galėtume kontroliuoti arba, pavyzdžiui, pasi, pasirinkti tam tikrą pasienio rūšį, sausumos sieną arba jūrų sieną tikrinti. Nes kai kuriuose valstybės narėse, pavyzdžiui, sausumos ir oro siena yra kontroliuojama tinkamai, tačiau jūros siena uh, nebūtinai tinkamai. Bet turėtume spręsti problemas atlikdami dalinės patikras e, tose pasienio zonose, kuriuose kyla problemų ir nekontroliuodami kitų, kuriuose viskas vyksta sklandžiai. Galiausiai norėčiau e, labai aiškiai pasakyti, kad siekime sukurti gerą e, įvertinimo mechanizmą, pasitelkant europinį požiūrį, vadovaujant Europos komisijai, dalyvaujant e, valstybėms narėms ir e, užtikrindami skaidrumą santykiuose su Europos parlamentu. Jeigu būtų nustatytos atitinkamos problemos, jos identifikuotos, turėtume jas spręsti. Taigi pirmoji reakcija turėtų būti siekis padėti valstybėms narėms pačioms įspręsti šią problemą pasitelkus e, turimas priemonės, Frontexo pagalba, kitas priemonės, kad valstybė narė pati išspręstų šią problemą. Tačiau ką turėtume daryti, jeigu problema liktų? Ar turėtume apsimesti, kad jos nėra, praleisti ją pro akis? Tačiau e, taip negalima elgtis, nes jeigu problema liks vienoje valstybėje narėje, tai e, iškils grėsmė visai Šengeno zonai. Tačiau nereikia dramatizuoti padėties, nes šiuo metu kiekviena valstybė narė savarankiškai gali vėl įvesti pasienio kontrolę. Kiekviename pasienyje, kiekvienoje valstybėje narėje mes prašome priimti kolektyvinį sprendimą tokiu atveju, jeigu kiekviena valstybė narė gali vėl įvesti pasienio kontrolę, kodėl kitos valstybės narės neturėtų to, to paties sprendimo priimti arba negalėtų to sprendimo priimti. Jeigu visos partnerės baimintusi, kad uh, problemos pasienė išlieka, Frontexas nepakankamai dėjo pastangų E, kad būtų e, išspręsta atitinkama problema, kitų priemonių nepakako, tuomet galbūt reikėtų priimti kitą sprendimą ir vėl įvesti pasienio kontrolę, nes e, kitos ES valstybės narės nepasitikė valstybės, kurioje buvo identifikuota problema vykdoma pasienio kontrolė. Tai aišku būtų paskutinis šiaudas, paskutinė priemonė. Siekiant išvengti dar didesnių problemų, tačiau ši procedūra turėtų vykti užtikrinant demokratinę kontrolę, uh, komisija teiktų pasiūlymą, taryba priimtų sprendimą ir parlamentas e, pareikštų savo nuomonę. Tam, kad visos ES institucijos dalyvautų atitinkamame procese. Mano nuomonė, jeigu nepavyktų sukurti pasitelkus europinį požiūrį vertimo mechanizmo, dermai įtraukiant valstybės narės ir Europos parlamentą, tuomet jeigu susidurtume su tam tikrais padariniais dėl blogo įvertinimo, tuomet e, nesugebėsime rasti deramą šios, šios problemos sprendimo per savo kadenciją. Pone pirmininkė, dar vieną minutę norėčiau gauti. Baigiamėsim žodžiams, norėčiau padėkoti komisijai už pateiktą nuomonę pritariu komisijos atstovų daugumai komentarų, galbūt kokiais pakeitimais siekiama per daug, dėl jų galėtume diskutuoti. Aš tikiuosi, kad trys institucijos pasieks kompromisą. Tarybai taip pat norėčiau pasakyti, kad suprantu, jog pirmininkaujantį šalis turi mums pristatyti tarybos poziciją. Negaliu sakyti esu šiek tiek nusivylęs e, tarybos poziciją, nes jeigu teisingai supratau, e, e, diskusijos taryboje toliau nevyks, kol nebus apsispręsta dėl teisinio pagrindo. Labai draugiškai tarybai noriu pasakyti, kad jeigu taryba siekia pakeisti teisinį pagrindą, manau, jie elgesi, taryba elgesi klaidingai dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, Bet koks naujas teisinio pagrindo tekstas susijęs su Schengeno vertinimo mechanizmu turi būti priimtas bendru sprendimu, nes nėra galimybės pasirinkti kitą teisinį pagrindą ir nagrinėti valstybių narių nusiskundimus dėl Šengeno erdvės valdymo. Taip pat neužsitikrinsite geriausios, e, draugiškiausios aplinkos savo santykiuose su parlamentu, e, bendro sprendimo prieimimo procedūroje. Todėl aš manau, kad sutartyse yra numatyta atitinkama procedūra, kaip pakeisti teisinį pagrindą įtraukiant kitas institucijas. Aš norėčiau įspėti tarybą, kad e, mes neketiname likti be atsako. Jeigu parlamentai ir taryba žengs šį žingsnį, gali tikėtis mūsų atsakomojo žingsnio Aš tą sakau labai atvirai, reaguodamas į šiuos, e, mano manimu, netinkamus tarybos žingsnius. Pirmininkė, ačiū Karlasui. Juridinė tarnyba pateiks savo <clears throat> nuomonę Liepos 12-13 dienomis numatytame posėdyje dėl juridinio pagrindo, tuomet galėsime e, dar plačiau padiskutuoti. Dabar ačiū kolegos ir periname prie paskutinio darbo atverkės punkto. Tai yra diskusijos dėl CEPOL Europos policijos, ko, policijos koledžo. Tai yra diskusijos po to, kai buvo atsisakyta patvirtinti 2008 metų CEPOL biudžeto įvykdymo biudžeto kontrolės komitetas. Uh, paprašė mūsų pradėti kalbėti apie šios agentūros ateitį. Tai yra viena iš mūsų kompetencijų. Todėl pakvietėme poną Banfi, CEPOL direktorių, šią popietę ateiti į mūsų diskusijas. Ir prieš suteikdama žodį jam turiu pasakyti, kad jis yra naujas šios institucijos direktorius. Ir akivaizdu, kad yra įvykę didžiulių pasikeitimų vadovybėje, administracijoje Cepolo. Ir visų pirma, aš aišku, klausiu, ar kolegos turės kokių konkrečių klausimų, kad ponas Banfi galėtų atsakyti į juos ir informuoti mus apie naujausius pasikeitimus e, šios agentūros darbe. Taigi, kolegos, Pone Matiju, jūs norėtumėt iš karto užduoti klausimą, taip? Ar dar kas nors iš kolegų? Pone Matiju. Merci, Madame la Présidente. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, kalbame apie Europos policijos koledžo ateitį šiandien. Kaip jūs sakėte, dėl to, kad uh, biudžeto kontrolės kontekste parlamentas atitinkamą darbą atliko ir konkrečiai reikia pasakyti, kad parlamentas atsisakė patvirtinti 2008 metų CEPOL e, biudžeto tai įvykdymą. Tai yra pirmas kartas, kai parlamentas atsisakė e, patvirtinti e, agentūros biudžeto įvykdymą, taigi labai svarbu yra kalbėti su atsakingais šios agentūros asmenimis. Ir aš noriu priminti, kad agentūros agentūros direktorius yra naujas ir ponas Banfi nėra atsakingas už tą laikotarpį, už kurį pateiktas biudžeto įvykdymas nebuvo patvirtintas. Taigi labai svarbu turėti omenyje Stoholmo programos prioritetus. CEPOL turi prisidėti prie valstybių narių policijos pareigūnų mokymo, teisingumo, saugumo, laisvės rytyje prie jų kompetencijų stiprinimo. Taigi labai svarbu galvoti apie tinkamai apmokytas policijos pajėgas ES, kad būtų galima tinkamai kovoti su nusikalstamumu. Agentūra panašu negali e, įvykdyti visų savo pareigų ir veikti efektyviai. CEPOL yra labai maža agentūra mažiau nei 23 asmenys dirbo 2010 metais, bent jau taip turbūt direktoriau yra. Ir iš esmės dirbama e, pareigūnų tinklo visoje ES teritorijoje pagrindų. Sekretoriatas yra Bramsi apie 70 km nuo Londono, tai yra vietoje, kur, į kurią sunku patekti netgi. Aš noriu priminti, kad jūs turite ir biudžetą. Uh, 45 milijonų e, e, biudžetą. Taigi labai svarbu yra įvertinti e, tuos trūkumus darbe, kas trukdo Cepolui tinkamai vykdyti savo pareigas. Sprendimai turi būti priimami labai sudėtingi, direktoriau, jūs siūlote apriboti dalyvavimą delegacijos iki dviejų asmenų buvo nuo 1 iki 4, taigi kai tai būtų taip, kaip ir kitose agentūrose, toks būtų valstybių narių vaidmuo. Uh. Ir pabaigai aš norėčiau dabar dar kartą sugrįžti prie sekretariato darbo vietos. Man atrodo, kad tai yra labai svarbu, kai kalbame apie CEPOL. Pavyzdžiui, aš galvoju, gal reikėtų Briuselėje dirbti, kur yra ir Olafas. Mm, Europolas, Eurojustas kartu gali padėti strateginėme benedarbiavime, taip pat dirbant CEPOLui, tai yra labai svarbu. Ehm, kaip aš jau sakiau, direktoriau Cepol, mums yra labai svarbus lybė komitetui. Įvertinant dabartinę situaciją, jūsų o, institucija yra labai svarbi, užtikrinant policijos pareigūnų o, mokymą, tačiau negali įvykdyti savo o, į, mandato tinkamai. Man atrodo, sujungimas su Europolu, na bent jau asmeniškai aš galvoju, nebūtų nuoseklus žingsnis. Man atrodo, priešingai reikėtų stiprinti CEPOL vaidmenį, stiprinti šią agentūrą. Um, Anglija, Bramsil, kaip aš jau sakiau, nėra, aišku, nusekliausias iš sprendimų parinkti vietą, taigi reikėtų galvoti galbūt apie kitą darbo vietą. Aš tikrai galvoju, kad reikia labai daug pastangų, kad praeities klaidos būtų ištrintos, jeigu taip galima pasakyti. Aš dar kartą noriu pabrėžti, kad lybė komitetui yra labai svarbus policininkų apmokymas. Taigi labai svarbu yra sustiprinti CEPOLą, sustiprinti CEPOLO vaidmenį šiame darbe ir noriu e, jums tik tai palinkėti geriausios kloties ateityje, direktoriau. Got, uh, uh from... Ką tik gavau prašymą iš komisijos, kuri taip pat norėtų pasisakyti. Taigi dabar komisija, o po to suteiksiu žodį uh, Sepolo vadovui. Much, uh, well, to... Ačiū. Man ką tik pranešė, kad aš galėsiu kalbėti, bet, na, bet gerai. Taigi, Sepolo teisinės e, padėties e, peržiūra. Ji yra numatyta 2013 metais. Mes dirbam, dirbame atsižvelgdami į tai, kad e, Europos policijos koledžo teisinę situaciją reikia pakeisti iki 2013 metų. Ir šiuo metu mes komisijoje svarstome, kokie galėtų būti e, šios peržiūros rezultatai. Mes pradėjome įvertinimo procese, kuris turėtų baigtis iki kitų metų vasaros. Mane nudžiugino pranešėjos e, žodžiai apie tai, kad Europos policijos koledžas gali vaidinti svarbu vaidmenį, bet to man malonu yra pasakyti, kad atsižvelgiant į komisijos patikrinimo tarnybos e, informaciją, Europos e, policijos e, koledžo administracinis ir politinis įvaizdis buvo pagerintas ir tikimės, kad ateityje nebus daromos klaidos, kurių matėme praeitėje. Ir norėčiau pasveikinti poną Bramfordą Branfį su tuo, kad jis iš tikrųjų nemažai prie to prisidėjo. Komisija tikisi, jog SEPOL ir policijos pareigūnų mokymai bus tęsiami pagal Stokholmo programą yra numatyti konkretus rezultatai. Ir mes manome, kad Europos policijos koledžas gali suvaidinti vaidmenį jų siekiant. Europos policijos koledžas praeitėje susidūrė su administracinėmis ir finansinėmis problemomis. Ir todėl atėjo laikas dabar svarstyti apie tai, kaip reikia ištaisyti šias problemas bei sustiprinti teisės saugos pareigūnų uh, mokymus. Nes mes visi suprantame, kad dabar, kai yra stiprinas bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityje, būtina yra rengti bendrus pareigūnų mokymus. Tačiau nacionaliniai pareigūnai turėtų žinoti apie tai, jog egzistuoja šis e, koledžas ir kad juo galima pasitikėti. Ir tai yra svarbus klausimas. Ir tai yra klausimas, kuris yra svarbus tam, kad mes galėtume sukurti saugumo, laisvės ir teisingumo erdvę. Taigi, šiuo metu keliamas yra klausimas. Dabar, kai situacija gerėja, kai poli, Europos policijos koledžas yra valdomas tinkamai, ar dabar būtų tinkamas laikas kalbėti apie galimą Sepolo sujungimą su Europolu. Nes nepamirškime, jog tai turės gan rimtų padarinių. Na, man atrodytų, jog būtų keista dabar, kai mes džiaugiamės tuo, kad padėtis gerėja, teikti, jog Sepolą reikėtų prijungti prie Europolo nepaisant to, jog Europolas iš tikrųjų to visiškai nenori. Net jei šis pasiūlymas ir būtų geras, o tuo aš labai abejoju, Europos parlamentui reikėtų taip pat paaiškinti, jog agentūrą panaikinant taip pat yra susidurima su gan rimtais sunkumais per vieną ar kelis mėnesius mes tikrai nesugebėsime šios agentūros panaikinti. Gali būti, kad e, jos panaikinimo darbas užsitęs net kelius metus. Taigi, atvirai kalbėdamas, turiu pasakyti, jog mano galva būtų kur kas pradingiau dabar galvoti apie tai, kaip galima būtų sustiprinti Sepolą dabar, kaip galima būtų sustiprinti jo vaidmenį ateityje, kaip galima būtų sustiprinti jo struktūras. Uh, tam, kad Sepolas galėtų vykdyti Europos, taip, Europos Sąjungoje reikalingus mokymus. Iš Sepolo sekretariato gavau informacijos, jog šiuo metu agentūra nesusiturė su, problem, su jokiamis problemomis samdydama personalą. Ir Nežinau, ar ši informacija pradžiugins visus. Kai kas gal apsidžiaus, kai kas gal ne, bet yra taip, kaip yra. Sepolas šiuo metu randa jam reikalingų darbuotojų, yra samdomi ir manau, kad darbuotojų personalo samdymas tikrai nebėra problema. Tai tiek, dėkoju Jums. Uh, dėkoju komisijos atstovui. Prieš suteikdama žodį Sepolo vadovui, suteiksiu dar galimybę Monikai Makovei pasisakyti, prašau. Dėkoju. Aš norėčiau pakalbėti apie pasiūlymą prijungti Sepolą prie Europolo. Aš norėčiau Jums priminti, kad 2009 metų metinės veiklos ataskaitoje Teisingumo generalinis direktoratas paminėjo šį pasiūlymą. Taigi šis pasiūlymas nėra toks savami suprantamas ir kuris egzistavo visą laiką. Ir antras dalykas yra tai, kad mes galvojame ne apie trumpalaikę perspektyvą, mes galvojame apie kur kas ilgesnį laiką ir norime, kad ši agentūra ne tik veiksmingai funkcionuotų, bet kad ir ji būtų uh, dar ir veiksmingai, efektyviai finansuojama. Noriu pabrėžti, jog Europos parlamentas ir vidaus audito tarnyba nekartą kritikavo daugiamečius veiksmų planus. Taigi, iš tikrųjų, apie problemas kalbame jau seniai ir negalime teikti, jog dabar viskas keičiasi. Ir kad ir 2011-2013 metų veiksmų planas nebuvo įvertintas labai gerai. Bet to mes šiuo metu laukiame ir auditorumų ataskaitos dėl 2010 metų biudžeto. Taigi nekantriai lauksime auditorumų nuomonės. Ir aš nesuprantu iš tikrųjų, kodėl mes dabar turime vėl kalbėti apie Sepolo prijungimą prie Europolo. Apie tai jau panašu, kad kalbėta gan seniai. Turime reikalauti, kad būtų ištaisytos struktūrinės problemos ir kad būtų e, sutvarkyti finansai. Norėčiau pabrėžti, jog tokios mažos agentūros kaip Sepolas turi labai ribotus administracinius išteklius ir todėl tokioms agentūroms yra labai sunku yra vykdyti visus finansinius ir kitus reglamentus. Mes, pažiūrėjau, matome, jog 2009 metais vykdant viešuosius pirkimus ir samdant darbuotojus buvo padaryta nemažai klaidų, tačiau ištaisyti tas klaidas turint labai nedaug darbuotojų yra sudėtinga. Ir aš manau, kad agentūros perkelimas į Hagą tikrai būtų gera mintis. Uh, Ir kad e, gali būti taip, kad iš tikrųjų Sepolo prijungimas prie Europolo kainuos nemažai, bet tai pasiteisins ateityje. Be to, abi agentūros e, galėtų pasinaudoti vieną kitos ekspertizę. Nepamirškime, jog Kago yra Eurojustas. Ir mes kalbame iš esmės apie ilgalaikę perspektyvą. Ir manau, kad kai kalbame apie realią politiką, turime remtis realiais argumentais. Išklausėme skirtingų argumentų, idėjų dabar suteiksime e, žodį direktoriui. Ir e, labai džiaugiuosi ir esame dėkingi už tai, kad atvykote ir tiksite atsakyti į užduotus klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbimi parlamento nariai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už kvietimą ir suteiktą galimybę pasidalinti su jumis mintimis apie Europos policijos koledžą. Pirmą, pirmą kartą lankausi e, Libė komitete, nors e, kitose komitetuose apsilankau dažniau. Pradėjau savo darbą vasario viduryje Bremslyje ir e, susidūriau su nemažai problemų. Administracinio požiūriu turėjau suvaldyti krizę, kad būtų taikomas, e, laikomas į teisinės valstybės principų. Taip pat turėjau užtikrinti, kad administracija veiktų profesionaliai nes koledžo problemas buvo susijusios ne su jo dydžiu, bet ne su, su nepakankamu administravimu arba administravimo trūkumais. Taigi pastarėjai metai buvo krizės valdymo metai, o šiais metais mes stengsime susitelkti ties e, pasiektais rezultatais. Europos policijos koledžas prarado Europos parlamento pasitikėjimą. Asmeniškai manau, kad e, vienas iš svarbiausių koledžo prioritetų būtų atgauti jūsų pasitikėjimą, noriu atkreipti dėmesį į aplinkybę, kad tie asmenys, kurie anksčiau kėlė sunkumų ir problemų, jų daugiau nebedirba Europos policijos koledžė. Šiuo metu turiu 37 kolegas, 26 laikinuosius darbuotojus pat pagal atskiras sutartis samdomus darbuotojus 45 kolegos dirba 27 valstybėse narėse. Yra e, atskiras jų tinklas, taigi tiek turime darbuotojų. Norim pranešti, kad SIPOL veikia vadovaudamasis atinkamus teisinėmis nuostatomis ir yra pilnai veiksmingas. Mes taip teikdami remiamės audito išvadomis. Audito rūmai 2010 m. spalio mėnesį atliko auditą ir nenustatė jokių pažeidimų. Kartu metu buvo atliktas vidaus e, auditas, įvertinant, kaip buvo gyvendinta daugiametė veiksmų e, programa ir buvo padaryta išvada, kad ši programa yra gyvendinama tinkamai. Aš privalėjau užtikrinti visišką su SEPOL veikla susijusi saugumą, todėl audito išvadas jums pateikiu. Po to, remiantis jūsų prašymu, Europos audito rūmai atliko du auditus, vienas susijusi su daugiametės programos įgyvendinimu. Buvo prieita tų pačių išvadų kaip ir vidaus audito. Šių metų gegužės mėnesį auditorumai atliko dar vieną auditą, iš, tikrindami, kaip buvo naudojamas lėšos 2010 metais ir žmogiškai ištekliai noriu pranešti, kad e, mūsų veikla buvo įvertinta puikiai, nebuvo pateikta jokių pastabų, išsakyta jokių, jokios kritikos susijusios su e, mūsų lėšų naudojimu. Po to, gegužės mėnesį, Europos ombudsmenas vertino skaidrumą Sipol veikloje ir prie išvados e, verdama, vertindamas mūsų interneto svetainę, kad ji yra skaidri ir pateikima visa reikalinga informacija. Aš savai suprantama, aš esu pasirengęs sureaguoti į visus parlamento reikalavimas užtikrinti kaip manoma didesnį skaidrumą. Mes interneto svetainėje skelbiame visą su mūsų biudžetu susijusią informaciją su viešaisiais pirkimais. Visi gali susipažinti su SEPOL veikla šiuose sritise kartu su e, daugiametės programos įgyvendinimu ir atitinkamu tarybos sprendimu įsteigti policijos koledžą buvo pateikta penkerių metų ataskaita ir pateikta įvairioms organizacijoms. E, taip pat buvo visos tarybos darbo grupės e, teisės aktų įgyvendinimo 37 straipsnio darbo grupė bei e, ministrai pastarąją savaitę susipažino su penkerių metų veiklos vertinimu ir susitarė dėl septynių rekomendacijų gyvendinimo. Galestauju jums praneždamas, kad administraciniai sunkumai ir netinkamas valdymas užgožė Europos policijos e, kodekso, e, koledžo ir e, jo darbuotojų tinklo teigiamus rezultatus. Galiu Jūs patikinti, kad greitų laikų sugebėsime atgauti Europos parlamento pasitikėjimą ir sugebėsime dirbti remdamėsi savo veiklos taisyklėmis ir mums iškeltus tikslus sugebėsime įgyvendinti. Noriu Jums pranešti, kad e, taryba priėmė atitinkamą sprendimą dėl e, buveinės Europos policijos koledžo. Taip pat noriu pasakyti, kad e, būtent dėl buvimo vietos buvo labai daug neužpildyta darbo vietų. Nuo pastarųjų metų sausio mėnesio gavome daugiau nei 600 e, pageidavimų užimti atitinkamas pareigas, tačiau negalėjome jų visų užpildyti. Šiuo metu galiu Jums pranešti, kad kai kuriais atvejais sugebėjome atrinkti tinkamus kandidatus, o kitais atvejais suformavome rezervo sąrašą at, užimti atitinkamas pareigas ateityje komisijos e, valdybos ir audito atžvilgių mes e, pakeitėme savo požiūrį ir su vidaus audito tarnybos, su Europos audito rūmais mes labai konstruktyviai bendradarbiaujame, tačiau puikiai suprantu Europos parlamento nusivylimą, kuomet mes e, metą iš metų kartojame, kad imsimės veiksmų, tačiau jų nesijimam. Dabar jums pranešiu, kad jau ėmėmės. Manau, kad jau kalbėjau per ilgai, ponė pirmininkė, dėkoju dar kartą už galimybę e, supažindinti su šią informaciją ir esu pasirengęs atsakyti klausimus. Ačiū, ponė Banfi, už išsame informaciją. Jeigu daugiau nėra norinčių kalbėti, tuomet e, e, dar kartą norime e, Jums padėkoti už atliktą darbą per tokį trumpą laikotarpį. Manau, kad Jūsų veikla yra labai svarbi. Dar kartą dėkojame už sutiktą informaciją, linkime sėkmės darbe, ačiū kolegos. Tai buvo paskutinis mūsų darbo tvarkės punktas. Baigiame posėdį. Kitas Libė komiteto posėdis numatytas e, Liepos 12-13 dienomis. Ačiū ir gerą savaitgalį.